balandžio 17 dieną 9 val. ryte, o po to 3 val. po pietų. Darbo tvarkė yra paskelbta interneto svetainėje. Taip pat bus paskelbtas ten, paskelbtas ten ir protokolas. Dėkoju.